Sveikinuosi su Linda McAvon. Vyksta bendras posėdis su vystimosi komitetu. Čia kalbame apie kaiminystės vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas pagal bendrą procedūrą. Už šią nuomonę atsakingi abu komitetai ir ketvirtą vasario vėl vyks bendras mūsų dviejų komitetų posėdis ta priemonė yra labai svarbi, nes jinai apsprendžia, kokia parama bus e, skirta Ir tas pranešimas yra 200 puslapių apimties. Jį e, svarstysime šiandien. Laiko neturime daug. Dabar noriu suteikti žodį e, vystimosi komiteto atstoviai Linda Mekavan, kad jinai pristatytų. Dėkui, kolegos. Iš tiesų iki parlamento rinkimų liko labai nedaug laiko. O klausimas labai svarbus. Kalbančioji klausia, ar yra vertimas ir ar mikrofonas jos įjungtas. Bent jau socialistų frakcijoje mikrofonai veikia. Taigi, turim tik keletą mėnesių iki rinkimų, o šis klausimas yra svarbiausias dabar mūsų dviem komitetam bendro darbo klausimas, nes mes sprendžiam kaip visas finansavimas, išorinis tas finansavimas vyks nuo 21 iki 27 metų, siekiant tvaraus vystimosi tikslų, šešėliniai pranešėjai ir bendra pranešėjai aktyviai dalyvavo rengiant šį pranešimą ir parlamentas juo pirmiausia nori pasakyti, kad jei norime užtikrinti lankstumą, tai iš tiesų parlamentas vaidins svarbu vaidmenį sprendžiant, kaip tos lėšos bus naudojamos, turiu galvoje ir strateginį planavimą, ir kitus aspektus vystimo komitete, vystimosi komitete. Mes irgi kreipiam didelį dėmesį vystimosi politikai, kurios vienas tikslų yra kovoti su skurdu. Taigi Mes esame pasirengę efektyviai, vaisingai bendradarbiauti su AFET komitetu ir tikimės, kad mums tai pavyks bendra pranešėjai. Norėčiau jiems suteikti žodį. nežinau, kuris iš bendra pranešėjų, ar ponas Prėda, ar ponas Engel pirmiausia kalbės. Šarl Giorens pirmasis. Dėkui, pirmininkė. Matau, kad per tą bendrą susitikimą nelabai yra norinčių diskutuoti šį klausimą, nes be bendra pranešėjų daugiau kaip ir komitetų narių nėra. Noriu pasakyti, kad mes keturi mm, bendra pranešėjai galime pasakyti, kad nors nėra taip lengva, bet mums pavyko komisijos pasiūlymą pagerinti, kalbant apie tą kaiminystės vystomą ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę. Tai yra išorės finansavimas ir čia norima įtraukti ją į ES biudžetą. Ir dėl to reikia kovoti. Taryba ir parlamentas tam pritartų, o kalbant, komisija ir parlamentas tam pritartų, o taryba dar nėra vienbalsiai apsisprendusi dėl to, taigi reikia dėl to kovoti. Dabartinė praktika, kai kalbame apie Europos vystomojo bendradarbiavimo fondą, tai dabar dabartinė praktika pagrista tokia postdemokratinė samprata. Jei mes norim mokyti savo partnerius demokratijos, tai turime ir patys demokratiškai elgtis. Ir parodyti gerą pavyzdį. kad tas Europos vystimosi fondas, jo lėšos būtų naudojamos remiantis demokratiniais principais. Dabar kuo rėmėsi mūsų darbas? Mes norėjome nuo pat pradžių uh, kad ši naujoji priemonė e, remtųsi ES teisynų akį vystimosi bendradarbiavimo srityje e, ir apskritai, kalbant apie užsienio išorės politiką. Ir dėl to norėjom, kad ta priemonė kuo labiau mm, dėrėtų su tvaraus vystimosi tikslais. Taigi mes bandėme pasiekti, kad ši priemonė atitiktų tą teisinį pagrindą ir tuos pagrindinius dalykus, dėl ko yra sutarta ES e, tam vystimosi e, susitarime ir atspindėtų tai, dėl ko yra sutarta jungtinėse tautose, be kita ko ir dėl tvaraus vystimosi. Taigi turim tas uh, tuos sutarimus, tuos tikslus remti ir juos paversti realybę. Toliau, sprendimo procedūra. Mes visai nemažai taisėme komisijos tekstą, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas, stipresnė parlamentinė kontrolė, didesnis priemonės vykdymo efektyvumas ir kad būtų laikomasi politikų suderinamumo ar nuoseklumo principo. Ir esame pateikę atitinkamų pakeitimų. 34 B straipsnis, 138 pakeitimas jam pateiktas, e, siekiant užtikrinti geresnę demokratinę kontrolę per e, glaudesnį dialogą tarp parlamento ir komisijos išorės veiksmų tarnybos Tai tokia viena parlamento prerogatyva, o kita prerogatyva būtų, kad pagerėtų parlamento padėtis bendro sprendimų prieimimo procese. Ir čia mes vėlgi vadovaujamės tokiu principu. Keliam klausimą, kas naudinga Europos parlamentui, aišku, niekaip e, neapsunkindami tokios priemonės vykdymo. Ir mes paraleliai taip pat diskutuojame ir su komisija, nes norime, kad parlamentas čia turėtų geresnę poziciją. Noriu taip pat padėkoti komisijai už sutikimą e, dirbti. Ir tikrai komisija skatina, kad mes pasiūlytume deleguotą į aktą. Ir Felikso reakcija iš tikrųjų parodo, kad aš tikrai nevengiu tiesos. Ir jau keturis mėnesius mes taip tiesiai šviesiai bendradarbiaujam ir per tą konstruktyvų dialogą su komisija daviau jai suprasti, kad parlamento esama situacija, esama status quo netenkina. Ir mes pasiūlėme e, čia kai kuriuos patikslinimus, kurie labai svarbus. Tai yra pasiūlėme papildomus aštuonis deleguotusius aktus, kad parlamentas galėtų aktyviau čia dalyvauti. Ir tikrai mes čia nenorim kažkaip trukdyti ar stabdyti uh, komisijos darbo ir išorės veiksmų tarnybos darbo. Ne, priešingai, mes norim, kad ir parlamentas dėl svarbiausių strateginių dalykų galėtų pasakyti savo nuomonę. O čia kalbam apie sumas, kurios bus e, skirtos e, šios priemonės įgyvendinimui. Tai kol kas tik tiek pasakysiu, nes mums dar reiks e, savo parlamentinėse frakcijose paaiškinti situaciją nes šiandien tik, tikrai kolegų labai mažai atvyko, tai per ateinančią savaitę turėsime toliau pasakoti apie šios dalykus. Dėkuoju, Šarlė. Dabar bendra pranešėjas iš EPP grupės ponės Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš porą žodžių norėčiau pasakyti e, dėl to darbo, kuris e, buvo E, padarytas siekiant pasiekti tam tikrų e, tikslų įvairiose politikos kryptise. Pradėsiu nuo kaimynystės politikos ir pasakysiu, kad Mes esame jau išreiškę vieną nuomonę šiame parlamente, kad reikia turėti atskirą priemonę ir tikrai man gaila, kad e, komisija neatsižvelgia į mūsų nuomonę turėti atskirą priemonę. Na, mm, mano motyvai yra aiškus, bendra pranešėjas irgi palaikė mano nuomonę, kalbant apie motyvus, reikia svarbu paminėti, kad mes esame atviri diskusijoms su taryba, dar kartą panagrinėti kaimynystės kaip atskiros priemonės sukūrimą, kalbant ir apie finansinius instrumentus. Ir kadangi e, kaiminystės politika e, pietuose ir vakaruose sieja mus, taip pat sieja mūsų um, Gruzija ir Bolivija. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės nelabai nori įtraukti tą kaiminystės priemonę į, į atskiras priemonės. Bet dabar, man atrodo, mes dirbome gana atsakingai, siekdami pagerinti komisijos pasiūlymą. Taip pat yra ir atskiras e, skirsnis, bet mums reikėtų galvoti apie kaiminystės šalis atskirai. Taigi aš e, siūlau ir toliau e, gerinti politikos priemonės, galvoti apie rezultatus, taip pat E, galvoti atskirai apie kaiminystės politiką. Na, kalbant apie stabilumą ir tai, ką mes pritarėme, kad reikėtų priemonės įtraukti į visus um, punktus, taip pat mes norime uh, siekti uh, konfliktų vengimo, taip pat įtraukti į uh, visą tai į stabilumo ir taikos priemonę. Vienas milijardas eurų turėtų būti skiriamas konfliktų už, užkardimui, taip pat siekiant pagerinti uh, greito reagavimo priemonės. Ir mūsų pasiūlymas yra toks, kad e, mes kalbame apie e, taikos ir stabilumo užtikrinimą. Visa tai turi prisidėti prie e, tinkamo, tinkamos plėtros, taip pat įvairioms operacijoms siekiant užtikrinti gynybą. 62 milijonai eurų yra skiriama šiai veiklai 18-20 metų biudžete. Kalbant apie bendradarbiavimą su strateginiais partneriais, e, na taip, tai turėtų suteikti mums galimybę bendradarbiauti su e, šalimis, kurios e, nepasinaudoja dvišalio bendradarbiavimo priemonėmis. Kalbant apie geografinį paskirstimą ir partnerystės susitarimus, taip, turėtume galvoti apie užsienio politiką e, kaip apie teminės priemonės. Tai e, pabaigoje norėčiau padėkoti dviejų komitetų sekretoriatui, Afeto Deve, kadangi jų darbas tikrai buvo puikus. Dėkoju. Dėkoju. Tai iš tikrųjų buvo puikus darbas e, tiek pranešėjų, tiek bendra pranešėjų. Uh, per tokį trumpą laiką jūs tikrai labai daug darbo nuveikėte. Mūsų kitas kalbėtojas yra Frank Engel, EPP iš e, plėtros komiteto. Ačiū, Linda. Ir aš pradėsiu e, tuo, ko pabaigė Kristianas. Norėčiau padėkoti dar kartą bendra, tiems, kurie dirbo ties šiuo pranešimu mūsų uh, frakcijos, taip pat ir komiteto, e, kadangi darbas tikrai yra nuostabus. E, ir ši tema e, yra 200 puslapių. Na ir kalbant apie tai, ką norėjau Jums pasakyti, iš esmės yra tai. Na, pr prieš pradėdamas kalbėti iš esmės reikėtų turbūt paminėti ir priminti visiems neturime vieno atskiro e, instrumento ar priemonės, nei e, atskiros priemonės e, plėtrai, vystimuisi ir vystimosi ir bendradarbiavimo priemonė yra įtraukta į biudžetą. Ir taryboje pasirodė, kad yra ir kitų valstybių narių, kurios galbūt ne visiškai pritarė mūsų nuomoniai tapo aišku, kad viskas, ką e, mes ketiname daryti ir ką komisija siūlo, priklauso e, nuo to, ar tai bus įtraukta į biudžetą ir gaus finansavimą ar ne. Na, ką mes nuveikėme? Kaip bendra pranešėjai, e, kalbant apie šią sudėtingą, šią sudėtingą temą, kalbėjome ir apie E, tą užsaharės Afriką. E, ši tema nėra visiškai išplėtota, kad tai yra ta priemonė, kuri turėtų būti įgyvendinta. Visų pirma, turėtume turėti aiškę strategiją bendradarbiaudami su Afrika, tai Europos, Europos Sąjunga ir jos bendradarbiavimas su Afrika kuri šiuo metu gauna finansavimą, bet e, jis yra užtikrinamas užsienio politikos plotmėje. Ir Afrika yra viena iš e, kaiminystės zonų mūsų, kaiminystės politikos zonų. E, už Saharės Afriką turėtų būti ateityje irgi tą užtikrinti ir mes turėtume surasti tų bendrų sąlyčio taškų ir užtikrinti finansavimą e, Afrikos žemynui ir taip pat užmėgsti tikrą kaiminystės politiką su Afrikos žemynu. Taigi e, taip pat reikėtų e, kalbėti arba AKR regioną ir galvoti apie tikrą geografinį išskirstimą. Reikėtų atskirti Afriką, Karibų e, jūros regioną ir galvoti apie tai, į ką yra taikoma AKR bendradarbiavimo politika ir nemaišyti visko ir taip pat galvoti apie kar finansavimą ateityje. Na, kalbant apie valdymą, programavimą, tai yra taip pat taikoma besivystančiom šalims. Ir tam visai pritariu, galvoju, kad jeigu mes e, darysime taip, kaip siūlo pranešėjas, tai padės Europos parlamentui orientuotis geriau kiekvieną šalį, į kiekvieną regioną ir tai sutelks mūsų politikos kryptį. Na, Europos parlamentas turi tapti tikras partneris tos politikos, kurią jis įgyvendina, pavyzdžiui, kalbant apie Boliviją, bet e, Vidurio Afrika, taip pat Gana, Tanzanija, Mauritanija ir Bolivija e, nėra panašios šalis, dėl to ir bendradarbiavimas turi skirtis. Na, vis dar kalbame apie tas problemas, kurios nėra išspręstos, kurias sunku spręsti. Tai yra partnerių vaidmuo, taip pat Europos parlamento vaidmuo, finansavimo požiūrių, taip pat e, šios politikos krypties finansavimo požiūrių kai kurie jau kaltino uh, Europos komisiją, kad jį kuria banką ir kad ji tiesiog uh, išskirs tam tikras valstybės e, ir bus taikomas jai užsienio reikalų politikos finansavimo e, instrumentas. Na, bet e, kalbant apie bendradarbiavimą ir vystimasi, Afrikai yra skiriamas ribotas finansavimas. Ir taip pat Europos komisija irgi nekuria jokio banko, bet reikėtų mums kartu su kitom instru, instru, institucijom, Europos investicijo banku sukurti galbūt e, e, Europos vystimosi banką, plėtros banką. Aš galvoju, kad tai, kad e, Europos investicijų banko viena dalis arba atšaka finansuotų tam, būtent tam tikrą sritį. Būtų tikrai, man atrodo, puiku pradėti uh, tokio Europos plėtros ar vystimosi banko kūrimą pagalvoti, kadangi e, dabartinio investicijų banko nepakanka tam. E, mes kalbame apie Afriką, apie Aziją ir, ir Europos e, sąjunga galėtų irgi apie tai pagalvoti. Tai yra problema, kurią vis dar reikia spręsti, bet niekas mums, man atrodo, netrukdo eiti būtent tą linkmę. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Panzerį, kuris kalbės žmogaus teisų pakomitečio vardu, prašau. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo, nes dirbote tikrai gerai. Geriausią dalį palikote man. todėl aš pabandysiu apibendrinti. Žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Pateikėme devynis pakeitimus, kuriais gali būti, dėl kuomet gali būti suspenduojama parama šaliai, kai nuolatos pažydinėjami demokratijos principai, statymo viršenybė bei pagarba žmogaus ir pagrindiniams teisėms. E, lėšos iš biudžeto žmogaus teisėms išaugo iki 8 milijardų eurų, siekiant skatinti pilietinę visuomenę, kalbant apie e, darbą su vietos ir regionų valdžios institucijomis, padidiname finansavimą darbui su šiomis organizacijomis 0,7 milijardais eurų, eurų procento, o piniginė išraiška tai sudaro pusę milijardo eurų. FSD plus priemonė. Pranešėjai visi palaiko naujas, naujos FSD plus e, priemonės sukūrimą ir pasisako, kad, ja, kad tai priemonė būtų skirta 60 milijonų eurų veiklai. Taip pat įtraukėme keletą saugiklių ir garantijų, kurie užtikrintų tvarę plėtrą suteiktų galimybę laikytis aplinkos sauginių standartų bei žmogaus teisų. Galiausiai FSD plus valdysena įtraukta į pagrindinio reglamento nuostatas, o ne į priedą. Dar keletą žodžių dėl biudžeto. Pranešėjų siūlomi pakeitimai atskleidžia, kad kai tik įmanoma, mes Siekiame užtikrinti, garantuoti demokratiją, palikdami vietos ir lankstumui. Biudžeto lėšo asignavimas žmogaus teisėms, vietos regionų institucijoms, pilietiniai visuomeniai, galimybėms atremti pasaulinius iššūkius bus sustiprintos ir tai taip pat sustiprintus sutiprins konkrečias geografinės zonas. Taip pat akcentuojame parlamento e, santykių svarbą. Ketiname skirti 3,5 milijardo eurų veiksmams Afrikoje, kurie tu būtų paskirsti 2,5 milijardo e, Saharos dikumos pakraščių valstybėms bei kitiems regionams. Per pastarosius keletą mėnesių tikrai gerai dirbome ir puikiai patirbėjome Europos parlamento labui. Ačiū. Noriu priminti, kad ponas Panzeri ne tik yra žmogaus teisų pakomitečio pirmininkas, jis yra vienas iš pranešėjų E, rengusių šį dokumentą. Toliau šešėliniai pranešėjai. Perskaitysiu nu, pavardžių sąrašą tų, kurie paprašė žodžio. I've got Sabine Lösing, Michael Gala and Edward Kukan. Does anybody else? Ar dar kas nors nori pasisakyti, kad įtrauktume į, pas, į norinčių pasisakyti iš sąrašą? Keturi kolegos. Turime laiko. Keturi kolegos. Bet norime išklausyti paskui ir komisijos atstovų pasisakymų. Taigi žodis visų pirma poniui Auštrevičiui, kuris pakeisė ponę Šakę. Iš tikrųjų, kalbu kolegės Maryčia Šakės vardu. Jis sveikina bendrą pranešėjų sudėtingą darbą, kuris vyko pastarąsias kelias savaitės. Tai, kad pranešėjai, patys pranešėjai pateikė 300 pakeitimų, atskleidžia, koks sudėtingas yra šis klausimas. Jį teikėsi, kad pavyks pasiekti reikalingos pažangos iki šios kadencijos pabaigos, bet pabrėžė, kad mes dabar rengėme, tobuliname parlamento poziciją, kuriai plačiai pritarė visos frakcijos. Maryčia teiks nemažai pakeitimų, kurie bus skirti šiems klausimams. Siekiu užtikrinti, kad būtų aiški horizontali vyriausybės struktūra, valdymo struktūra Europos komisijoje ir EIVT, kuri būtų atskaitinga Europos parlamentui. Toliau, žmogaus teisės taps e EIVT išorės. Es išorės santykių pagrindinė ašimi. Reikalinga aiški sistema pagrindas, kuris leistų plėtoti reikalingas programas. Taip pat turi būti aki, aiškus e, veiklos e, rezultatų įvertinimo kriterijai, kurių pagrindų nuolatos įvertintume pasiektą pažangą. Maryčias vardu sveikinu pranešėjus ir jie rengėsi aktyviai dalyvauti darbe, kad būtų parengtas vis išsamus visapusiškas tekstas. Ačiū. Dėkui. Toliau Sabin Liosing. Prašau. Ačiū. Noriu visų pirma pabrėžti, kad mano politinė frakcija ir aš e, esame labai sunerime dėl to, kad didinamos, ketinama didinti ES lėšas skirtas vystomai pagalbai pagal atitinkamas nuostatas ir ir, ir teigiama, kad tai lėšos skirtos kovai su skurdu, nors skirta, pinigai skirti skurdo mažinimui, tačiau tai jie panaudojami saugumui, kai kuriais atvejais netgi kariniams tikslams. Tai keičia stabilumo ir taikos priemonės pobūdį, taip pat priemonės skirtos Afrikai pobūdį, nes dėl atrodo, kad sulėjami, sulėti į vieną keli anksčiau egzistavę atskiri instrumentai. Bet atsižvelgiant į visą tai, sveikinu, kad pranešėjai pateikė pakeitimų, kad sustiprintų ES teigimo sutarties 208 straipsnį ir įtrauktų kitokias nuostatas migracijos, priverstinės migracijos klausimais Sveikinu tai, kad yra pateikti pakeitimai šiais klausimais. Vis dėlto atsižvelgiant į visą tai, manau, kad visų priemonių sulydimas į vieną nebūtinai leis pasiekti didesnio našumo. Aš baiminuosi, kad tai e, reikš, jog e, dings skaidrumas. Visos šios skirtingos politikos sritis bus įtrauktos į vieną naują priemonę, taip pat ir visomosios plėtros darbas bus čia. Tai reiškia, kad visa ES pagalba bus priskirta vienam skirsniui ES geostrateginiams interesams. Nežinau, ar tai tikrai padės užtikrinti daugiau stabilumo. Ir galiausiai paskutinis pastebėjimas, komentaras pranešėjams ir ypač ponui Prėdai kuris yra atsakingas už AFET komiteto dalį. Pone Prėda, paskutinėme šešėlinių pranešėjų susitikime jūs uh, Sakėte, kad įvyko preliminaros diskusijos su komisija ir kad jūs bandėte veikti atsižvelgdamas į balsavimą AFET komitete ir kad žmogaus teisų aspektas nebus įtrauktas į šią priemonę, bent jau aš taip supratau ir esu nustebusi. Ir kodėl noriu paklausti, jūs iš pradžių ketinote siekti to, tikslo, paskui jo atsisakėte. Keturios priemonės jūsų, mėlymas jūsų pranešime įtrauktos į NDCI. Mūsų nuomonė būtų neteisinga sulydyti visas tas priemonės į vieną, nes kasgi nutiks su parlamento vykdoma kontrolė. Manau, kad turėsime mažiau galimybių stebėti ir kontroliuoti. Deleguotėsios teisės aktai nekeičia nieko. Jau turime patirties su jais. Deleguotieji aktai jie jau yra atskirose priemonėse ir jie neužtikrino didesnio skaidrumo, didesnio AP dalyvavimo. Ko, tik kągi šiuo atveju tai pakeistų. Kalbame apie visą apimančią priemonę. Manau, kad tai sumažins galimybės mažiau lankstumo, bet tai nebūtinai yra geriausia išeitis. Kuo skiriasi pagilintas dialogas ir tai, ką turėjome praeitįje, e, anksčiau vadintas strateginis dialogas. Ačiū yra klausimų pranešėjams. Dabar yra galimybė pasisakyti kitiems pranešėjams. Trys kalbėtojai, visų pirma, ponas Galeris. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjams ir noriu patikinti jūs, kad kritika, kurią išsakysiu, neskirta jums. Noriu kritikuoti procedūrą pasirinktą šiuo konkrečiu atveju. Man kyla abejonių dėl jos, dėl e, darbų terminų. Manau, kad laiko per mažai. E, Bet šiandien tai kokio masto užduotis mūsų laukia. Ne, nežinau, ar Buvo, pavyko parengti tinkamą analizę komitetuose ir kolegos drauge viską apmastė. Mane šu, kaip viskas įvyko. Ir man atrodo, kad nebuvo įvertintos visos galimybės, kuriomis galėjome pasinaudoti. Apie tai berots kalbėjo ir kolega Giorans. Pažvelkite, yra daugiau atstovų iš kitų institucijų čia, o ne pačių Europos parlamento narių tikėjausi, kad viskas bus kitaip. Prisiminkime, kaip dirbome 2006-aisiais. Tuomet darbas vyko našiau. Per pastarosius 20 metų dalyvavau visose komitetuose FEDEVE, e biudžeto žmogaus teisių, saugumo klausimų pakomitetyje bei vis, beveik visų delegacijų darbė išskyrus vieną ir geografinių požiūrių Kaip žinote, šios partnerystės mums tikrai svarbios. Ką tik grįžau iš kotonų e, susitarimo sustikimo akar, bendradarbiavimas yra svarbus. Taigi šios priemonės, kurias turime, yra e, plačios ir mes jas turime našiai panaudoti. Noriu išsakyti keletą komentarų. Man yra, kyla abejonių dėl kai kurių asignavimų numatytų kai kuriems tikslams. 95 procentai bus skirti užjūrio e, pagalbos teikimui, ar ne? O kaip išorės politikos, veiksma, su, išorės politikos veiksmais, kuriuos ši priemonė finansuos tik iš dalies? Kalbu apie visą eilę galimų paramos teikimo momentų, kurie galėtų būti patvirtinti. Visos galimos priemonės, kurias es patvirtintų ir kaip bus kaip vyks paskirstimas paramos. Antra, parlamentarai priima sprendimus dėl e, bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis ir regionais. Mes apsispręsdami turime pasirūpinti, kad tos priemonės būtų įgyvendintos praktiškai ir būtų našios veiksmingos, netgi trumpalaikės, taip pat netgi tuo atveju, kai keičiame taktiką tai, dėl ko čia deramės, turi būti paremta mechanizmais, kad Europos parlamentas galėtų dalyvauti sprendimų prieimime ir viskam darytų įtaką. Noriu pasitikrinti, kaip viskas yra. Mes sulydome į vieną septynes anksčiau buvusias nepriklausomomis priemonėmis. Kokia nauda iš to? Ir galiausiai pasiūlymas, kurį jau esu išsakęs praeitie, būtų svarbu e, patvirtinti demokratijos švietimo ir pasirengimo rinkimams papildomą priemonę. Tai nuolatinis klausimas mūsų darbo atvarkėse e, bei besivystančiose šalise. Veikia organizacijos e, vietoje stebinčios rinkimus, tai yra naudingi partneriai ir manau, kad galėtume palengvinti jų darbą. Manau, kad ES ateityje turėtų pasitelkti tokios veiklos klaidą per institucijas, dirbdama su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos organizacijomis, kurios stebi rinkimus. Tai turėtų būti mūsų priemonių rinkinio dalimi. Dėkoju. 92 procentai pagal komisijos pasiūlymą yra mm, traktuotini kaip parama vystimuisi ir dabar pranešėjas padidino tą iki 95 procentų, manau, gali paaiškinti tą. Toliau Edvardas Kukanas. Dėkui pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti bendra pranešėjam pranešėjam ir visiems, kurie dalyvavo, nes čia tikrai sudėtinga tema. Sakiau, kad gan skeptiškai buvau nusiteikęs, kai pamačiau pirmą komisijos pasiūlymą, turėjau tą skepticizmo nuotaiką, kaip ir abejoju ar visus, mm, visas priemonės reikia po vienu skiečiu sutelkti, ypač kalbant apie INI. E Bet kalbant apie šią priemonę, tai jinai yra pirmiausia, tai be kita ko ir politinė priemonė. Ir labai svarbu, kad jinai kaip ir paremtų mūsų bendradarbiavimo pastangas su besivystančiomis šalimis. Mes turim siekti, kad labiau būtų matoma ES kaiminystės politika ir kad jos tikslai tose regionuose būtų nuoseklus ir orientuotus ES prioritetus bei tų kaiminystės šalių tikslų įgyvendinimą, o ne į vystomąją paramą. Ir aš pritarčiau principui daugiau už daugiau. tą principą numatėme, kad galėtume skatinti ir apdovanoti mm, tuos, kas e, sėkmingai vykdo reformas, e, demokratijos, teisinės valstybės ir kitose svarbiose srityse. Mūsų kaiminystės šalis turėtų būti diferencijuojamos pagal mūsų oficialius santykius su tomis valstybėmis. Turime labiau remti šalis, su kuriomis esame sudarę asociacijos susitarimus ir turim rasti mm, tinkamą būdą, tinkamą struktūrą Mm, to daugiau už daugiau principo įgyvendinimui. Tie strateginiai dialogai nepatenkino visų mūsų lūkesčių. Tai Europos parlamentas kartu su taryba turėtų labiau struktūrizuotų dialogų mechanizmą šiais klausimais numatyti. O kalbant į FSD plus ir šią priemonę, tai jei jos bus naudojamos, tai labai svarbu, kad politiškai būtų tos priemonės nukreipiamos, kam jos turi būti naudojamos. Ir čia labai svarbu, kad nubrėžiantas politinės gairės būtų deramai girdimas ir parlamento balsas. Kai kalbame apie finansinės priemonės, turime taip pat aptarinėti ir ES finansinių institucijų vaidmenį. Tam reikia diskusijų iš esmės dėl to, kaip turi būti mm, projektuojama finansinės paramos architektūra. Benoje, Jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje šiandien šią savaitę būsime su ponu Galė, ir um, bus kitų. Dabar ponas Auštrevičius um, dabar nori pats pakalbėti. Well, Madam Chair, uh, colleagues, once we made a decision to merge all the instruments. Kolegos, nusprendėm visas priemonės sujungti į vieną kažkokią priemonę. Tai jinai turi būti kuo veiksmingesnė ir kuo visa apimanti labiau kadangi dabar peržiūrime tą procesą, tai turim peržiūrėti ir ankstesnį ES veiklą ar praktiką, kad parama nebūtų teikiama tik tai vardan draugystės ir už tai nieko neturėtume prašyti, kad būtų padaryta. Reikia, kad ES parama būtų teikiama tokiu būdu, kad jinai būtų lab, kuo įmanoma labiau matoma toje valstybėje, kuri yra remiama, apie tai jau buvo kalbėta. Toliau, kad ES parama nepatektų tiesiogiai režimams ir diktatoriams, kad apsaugotume, kad jinai tikrai būtų naudojama tam, kam reikia. Ir trečia, tos paramos naudojimas siekiant padaryti politinį spaudimą tose šalise leis mums užtikrinti taip pat ir mūsų pačių piliečių saugumą. Tai manau, kad paramos teikimas turi būti siejamas su sąlygomis ir tas turi būti paminėta. Ir dėl to aš palankiai žiūriu naujo 15a straipsnį, kuris kalba apie paramos teikimo nutraukimą jei nesilaikoma demokratijos įstatymų viršiaunybės, e, demokratinių teisių ir pagrindinių žmogaus teisių. Tai čia norėčiau e, pabrėžti tą, dėl ko jau balsavo užsienio reikalų komitetas, kai balsavo dėl priemonės užtikrinant atominį saugumą. Taigi, tos priemonės naudojimas turi priklausyti nuo to, ar valstybė nusiteikus bendradarbiauti taip pat atominėje srityje ir atsižvelgianti tai, kaip vyksta esamas bendradarbiavimas. Aš pateiksiu savo pateik, pakeitimus, kad prie tų sąlygų, kurios jau minimos, kurios susijęs su demokratinių principų gyvendimui ir kovas klimato kaita. Taip pat viena iš sąlygų būtų e, pasirengimas brand, bendradarbiauti brandolinėje e, srityje. Dabar komisijos atstovai DEFCO ir Didžiai DEFCO Stefano Mančiovičiai atstovas šiandien pas mus Taigi, žodis jums. Dvi minutės turit jūs ir jūsų kolega. Dėkui, Linda. Norėčiau padėkoti jum, norėčiau padėkoti visiems bendra pranešėjim už tai, kad taip greitai tą pranešimą parengė. Procesas sudėtingas. Šis pranešimas yra labai svarbus žingsnis į priekį kai kalbame apie mm, kaiminystės vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę, tai jinai yra labai svarbi, taip pat ir parlamento dalyvavimui iš, išorės veiksmuose. Bet aišku, svarbi ir apskritai Europos Sąjungos veiksmam šioje srityje. Bet dabar į tos sąrangos esmę pažiūrėkim ši priemonė yra politinė priemonė. Bet jinai yra tik priemonė tam tikrai politikai įgyvendinti ir turi biudžetą iš Europos vystimosi fondo. Ir parlamentas tuo būdu visą išorės. Parlamentas turi svarbų balsą visame, visoje e, ES išorės politikoje. parlamento toks bendras atsakas buvo deleguotųjų aktų pasiūlymas. Bet mes nesame įstikinę, kad deleguotieji aktai yra būtent geriausia priemonė numatytėm tikslam pasiekti. Pirmiausia, mm, efektyvumas, nes deleguotasis aktas, kad būtų patvirtintas, jam reikia nuo 13 iki 15 mėnesių. Toliau turim neužmiršti, kad detalės, e, konkretus dalykai yra labai svarbus. Ir taip pat turim neužmiršti, kad tas bendras programavimas su ta trečiaja šalimi vyks. Taigi aš manau, kad Europos parlamento vaidmuo turėtų būti labiau politinis bet atsietas nuo tos prižiūrimosios kontrolės, kuri labiau susijusi su tokiu mikrovaldymu. Tai nėra politinė kontrolė, tai yra grinai tokie konkretūs dalykai. Aišku, dėl to dar galim toliau su parlamentu diskutuoti. Dariau tas bendradarbiavimo ta apreptis ir tie procentai 90 5 procentai. Neužmirškim, kad ši priemonė pakeičia ne vieną kitą priemonę ir nebūtinai visos jos turi tą vystimosi aspektą savyje. 95 procentai mūsų nuomonė yra tas toksai kaip tramdomieji marškiniai. O kalbant apie tą unallocated cushion, nepaskirstytą kažkokią dalį e, B voką, tas leidžia mum numatyti tam tikrą lankstumą, kas yra gerai. Tai čia turėtume galbūt siekti nelankstumo susiaurinimo, o skaidrumo didesnio. Mes nenorim būti bankas, bet norim, kad ES e, e, tos vystimus įskirtos lėšos taip pat pritrauktų ir privačias investicijas. Mes gerbiam šią priemonę ir jos irgi tą tokį bankinį tam tikrą aspektą. Bet čia mes norim tą bendrą programavimą e, sustiprinti. Ir galiausia, visų vardų sakau, kai kalbame apie stipresnį išorės veiksmų tarnybos vaidmenį. Šis pasiūlymas yra bendras pasiūlymas, mes dirbame kartu. Ir išorės veiksmų tarnybos įkūrimo sprendimas jau aiškiai apibrėžia, ką ta tarnyba daro ir kad prisima vadovaujamą į vaidmenį tam tikrose sritise. Ir dėl to visų vardų noriu pasakyti, kad tam skirtas pakeitimas nėra labai reikalingas, bet galim jį irgi svarstyti. Na, iš tikrųjų, jūs viršėjot labai stipriai savo laiko, bet aišku, tema yra labai svarbi, o dabar yra e, ponas Danielson e, iš generalinio direktorato, tai e, direktorių žodis jums. Ačiū, ačiū, už suteikėt žodį gerai, kad priminėt, kiek man skirta laiko. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tikrai kaip ir Stefano, norėčiau padėkoti pranešėjams ir pačiam už puikiai parengtą pranešimą, kuris yra labai naudingas e, diskusijoms. Na, kalbant apie kaiminystės priemonę, kur jau buvo paminėta kaip atskira priemonė. Na, norėčiau pabrėžti, kad e, tai yra labai svarbu turėti atskirą tokią priemonę iš kaiminystės politikos požiūrio, uh, Tai sakau, kadangi tai suteikia galimybę būti lankstiems. Taip pat e, tai supaprastina visą situaciją ir mes tada geriau būsime tarsi api, apsiginklavę dirbti ties visu tuo, ką paminėjo pranešėjas, kalbant apie mūsų bendradarbiavimo specifiką e, su kaiminėmis šalimis, mūsų partnerėmis. Būtent dėl to aš manau, kad tas atskiras instrumentas, atskira priemonė yra puikus būdas stiprinti Europos veiksmus, paramą siekiant skatinti reformas, kurias mes norime, kad pasiektų mūsų partneriai. Tai yra pirmasis mano komentaras. Antrasis, aš labai sveikinu tai, kas yra paminėta pranešime apie e, veiklos rezultatų svarbą. Uh, Tai yra labai svarbu. Um, mums bent jau, man atrodo, mes puikiai tą atspindėjome savo pasiūlyme, bet jeigu paminėsime, e, paminėsite, kaip tą galime pasiekti, tai trauksime į pasiūlymą. Bet nereikėtų atsidurti tokioje situacijoje, kai bus tikrai daug sunkiau įtakoti reformas e, tose kaiminėse šalise. Kalbant apie matomumą, kaip jau buvo paminėta, manau, kad atskira priemonė suteiks mums galimybę geriau būti matomiems. Bus aiškiau, kaip dirbti su partneriais bendraja prasme. Na ir iš tos pusės tikrai yra labai puikia priemonė, naudinga. Ir norime, kad ji būtų įgyvendinta. Ir matomumas čia mums yra vienas iš svarbiausių aspektų. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį Kristianui Lefle. Nematau jūsų. Štai, atsiprašau, Kristianai, nemačiau jūsų. Sako pirmininkė, tai suteiksiu dabar žodį e, išorės veiksmų tarnybos direktorius pavaduotojui. Taip, aš slepiuosi šiek tiek čia nuo jūsų visų. Dėkoju už suteiktą galimybę. Norėčiau taip pat pabrėžti ir padėkoti dar kartą e, bendra pranešėjams už puikiai nuveiktą darbą. aišku pranešimą, taip pat puikias rekomendacijas, į kurias jie atsižvelgia. E, taigi, tas pasirengimas įsitraukti į reformas e, kaip pagrindas dirbti kartu, skatinti išorės bendradarbiavimą yra labai svarbus. E, ir jie yra mums tikrai labai skatinantis. Kristian Preda išreiškė asmeninės, abejoninės, konsoliduoti tas visas priemonės su, į vieną. Sakė, negalime elgtis su Gruzija, kaip elgiamės su Bolivija. Taip, iš tiesų, e, negalime su Gruzija elgtis nei taip pat, kaip elgiamės su Kanada ar, tarkim, e, kitomis šalimis. Bet tai suteiks mums lankstumo. O tai yra pats svarbiausias dalykas dirbti skirtingomis e, tiek geografinėmis, tiek kitokio pobūdžio konfiguracijomis. Tai yra tarsi žmogaus teisų priemonė, kuri irgi įtraukta čia. Nenorime išskirti atskirai žmogaus teisų, nes tai yra vienas iš pagrindinių dėmenų ir jis turi būti įtrauktas. Jeigu tai yra svarbiausias elementas, jis turi būti integruotas į visus mūsų darbo elementus, pabrėžiant taip pat ir pagrindinį e, ne priemonę, bet taip pat įtraukiant ją ir geografinės e, plotmes ir kitas. Ir toks lankstumas yra tai, ko mes norime pasiekti, ko mes siekiame visi, kaip ir Stefanas paminėjo, kalbant e, bendrame darbę su valstybėmis narėmis, programavimo darbe kad poveikis ES būtų didesnis. Taip pat mes manome, kad sukurti vieną sistemą, konsoliduotą sistemą, konsoliduotą priemonę yra būtent e, geresnis e, dalykas politinė prasme. Tam, kad tą padarytume, reikia tikrai geresnio, tvirtesnio dialogo politinė prasme. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie šios priemonės valdymą. Ponas Vizi jau paminėjo tą e, dialogą e, iš viršaus į apačią, taip pat reikėtų jo iš apačios į viršų. Ponas Moskovičius irgi minėjo tą nekartą. Reikia svarbiau galvoti apie stebėseną ir vertinimą. Ir taip pat reikėtų e, galvoti apie tą visą priemonę, kuri būtų e, Nu, kuri būtų nuolatinė priemonė, kuri mums teiktų politinės gairias, politinę orientaciją ir galvoti apie tai, kaip tą darbą į priekį pastumėti. Mes suvokiame ir parlamento nuogastavimus, kad jeigu labiau pabrėšime tą priemonę, kuri būtų įtraukta į deleguotosius aktus, kolega minėjo, kad yra aštuoni deleguoti aktai, bus jiems paskirta vieta, bet nemanau, kad e, tas, e, kiek galima jų daugiau, bus padės mums užtikrinti dinamiką ir politinę orientaciją. Ačiū. Ačiū, kolegai bendra pranešėjai. Mums trūksta jau laiko ir Afetus e, taip pat renks klausimus dėl Japonijos, dėl santykių su Japonija. E, tai aš nežinau, ar visiems trims galėsiu suteikti žodį, nežinau. Šalgolens e, pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pamiršau paminėti savo pasisakymo pradžioje, nors jau daug ką minėjau, bet norėčiau taip pat padėkoti visiems dirbusiems ties šiuo e, pasiūlymu. Taip pat norėčiau padėkoti ir e, taip pat e, užsienio reikalų komitetui bei vystimosi komitetui už darbą. Na, taip pat išorės veiksmų tarnyba ir Europos parlamentas yra susijęs su tuo. Kalbant apie deleguotaisiais aktais, na mes nesame e, e, savižudžiai, kad norėtume kiek galima daugiau tų deleguotojų aktų. Ir Europos parlamento pirmininkas, buvęs e, komisijos e, narys, taip pat yra, yra paskatino mūsų kolegas pateikti e, pakeitimus. Mes esame parlamentas, Europos parlamentas, turime savo tikslus savo kompetencijas ir e, nereikėtų užsimti vien akademiniais dalykais. E, ir Europos parlamentas neturi jokios biudžeto teisės iš tikrųjų. Mes kažkada neturėjo, bet mes už ją labai kovojame. Bet aišku, jeigu jūs parlamento nariams suteiksite tokią teisę, tai bus visiškai neatsakinga. Ir kiekvieną kartą Europos parlamentas, taip sakant, turi elgtis atsakingai. Aš suprantu komisiją, kuri teigia, kad nereikėtų, kad e, Europos parlamentas kištųsi į viską, reikia atskirti tas galės, reikia galvoti apie strateginius klausimus, reiktų vis tiek galvoti apie viską. Ir e, aišku, komisija turi savo darbą ir kalbant apie tą sustiprintą dialogą, mes jį suprantame, bet tuo pat metu mes esame tik klausytojai, kuriuos reikia informuoti, bet e, mes taip pat esame bendra, e, bendras teisės aktų rengėjas. Mes ne tik čia esame, kad visų išklausytume. Ir tai yra labai svarbu Tai yra labai svarbu, kalbant apie trilogo e, mūsų diskusijas. Tai irgi e, reikia e, prisiminti ir visuomenės nuomonę, kuri dažnai mus kvestionuoja, kągi mes veikiame čia Europos parlamente, mums reikia patikinti savo piliečius, kad mes tikrai iš tiesų veikiame kad mes dirbome, nu, tikrai gerbiu čia pasisakysius narius, uh, bet e, labai dažnai mes esame alergiški deleguotiems aktams, pakanka juos tik paminėti ir visiems kyla tokia neigiama reakcija. E, bet e, mums taip pat reikėtų irgi pagalvoti apie tuos dalykus. Mums reikia išreikšti savo nuomonę ir uh, reikia elgtis praktiškai, kaip ir visos kitos trys institucijos. Ačiū. Ar, nors... ar šešėliniai pranešėjai kiti dar norėtų ką nors pasakyti dėl politin... politiko mandagumo mūsų kolegų Japono atžvilgių, kurie jau laukia, kad prasidėtų renginys, kuris turėjo prasidėti prieš tris minutės. Aš susilaikysiu nuo komentarų. Neo Panzerė, ar norite ką nors pridurti? Ne? Tuomet Noriu padėkoti visiems pranešėjams ir priminti komisijos atstovams, kad parlamentas yra komisijos sąjungininkas dėl daugelio teisės aktų. Be parlamento daugybė teisės aktų nebūtų išvykę e, dienos šviesos. Ir tai dabar žodis ponui Freund, kad pakeitimų teikimo terminas. Ačiū, Linda. Noriu padėkoti visiems delegatams. Prieš užbaigdamas šį bendrą posėdį noriu priminti Jums, kad pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 12 vidurdienio. Ir baigdamas bendrą dviejų komitetų posėdį noriu paraginti frakcijas koordinuoti teikiamus pakeitimus abiejose komitetuose ir pa, pa, už, pasirūpinti, kad pakeitimus pasirašytų, pasirašytų abiejų komitetų nariai. Kitas šio klausimo svarstymas numatytas gruodžio 22. Atiduodu savo vietą ponui Van Priedai, kuris ją perims be paračių.